taupimo, jis bus e, patvirtintas. E, e, teisės aktas taip pat bus įtrauktas į protokolą. Dabar eisime prie mūsų darbų.